Um, right, good morning. Well, I have the... Labas rytas, gerbiami kolegos. Dėl pirmo klausimo matau, kad posėdėje e, dalyvauja e, pranešėja, taip pat šešėliniai pranešėjai. Ir e, kiek žinau, Danuta turi pirmininkauti kitame komitete. Todėl siūlyčiau pradėti šiandienos darbus, kadangi na, jau yra kaip ir po devinių. Tikiuosi, kad e, pranešėja ir šešėliniai pranešėjai žino, apie ką e, kalbame šiuo pasiūlymu. E, pasiūlymas buvo pateiktas komisijos 2012 m. birželio mėnesį. Na ir kalbant apie procedūrinius dalykus, tai šį pranešimą turėtumėm suderinti su gauzės pranešimu dėl dviejų priemonių paketo. Na ir greičiausiai e, tvirtinant e, šį pasiūlymą taryboje e, bus tam tikrų pakeitimų. Komisija nori sužinoti, ką apie šį pasiūlymą mano Europos parlamentas. Ir E, šiam teisės aktui yra taikoma e, sutikimo, pritarimo procedūra, todėl mes galėtumėm tik tai pasakyti, ar mes jam pritarėme ar ne. Nors e, taip pat galime pateikti savo pasiūlymus, kad komisija ir, ir, ir taryba juos priimtų domen. Taigi tokia yra procedūra, kuri turėtų būti taikoma Danutos Hubner pranešimui. Taip, pirmininkė, iš tiesų e, jūs greičiausiai prisimete, kad nuo 2002 metų buvo parengtas ES teisės aktas e, dėl priemonės, finansinės priemonės, kuri turėtų būti skirta valstybėms narėms, kurios nepriklauso euro zonai, tačiau kurioms e, kyla problemų apsirūpinant išorės finansavimo. Ir E, jau Latvija, Rumunija ir Vengrija pasinaudojo tokia teikiama pagalba. O eurozono šalims yra mm, skirtos papildomos kitos finansavimo priemonės, e, pavyzdžiui, ESM, EFSM priemonės, o ne eurozonos šalims praktiškai E, jokių papildomų finansavimo priemonių nebuvo. Ir pagaliau komisija pasiūlė pakeisti esamą e, teisės aktą, kad būtų galima e, atsižvelgti taip pat į pasiūlymus parengtus eurozono šalims. Dėl tos priežasties yra siūloma pakeisti 2002 metų reglamentą. Jis yra keičiamas atsižvelgiant į ekonominę krizę, taip pat siūloma e, naujų e, finansavimo priemonių, pavyzdžiui, teikti paskolas arba kredito linijas ne eurozonos šalims. Jūs sakėte, kad e, šiam teisės aktui turi būti taikomas pritarimo uh, procedūros atvejais. Todėl mes parengėme pranešimą savo iniciatyvą. Pranešime pateikėme e, savo pasiūlymus, taip pat ir lūkesčius e, tarybos ir valstybių narių atžvilgių, kaip toliau būtų galima keisti e, šį pasiūlymą Jeigu, aišku, mes negalėsime parengti šio pranešimo e, savo iniciatyvą, galbūt e, komitetas parengs rezoliuciją arba laišką. Tačiau tikiuosi, kad e, na, vis dėlto bus leidžiama mus parengti pranešimą savo iniciatyvą. O kai dėl laiko terminų, tai tikiuosi, kad vėliausiai sausio viduryje bus parengtas to pranešimo projektas. E, tada mes jį galėsime pristatyti ekon komitetui ir jį aptarti sausio mėnesio, o plenarinėje sesijoje už tai galėtumėm balsuoti balandžio mėnesį. Dabar kokie iššūkiai kyla? E, reikėtų pasižiūrėti, kas bus surašyta Žampolio Gozes e, pranešime ir atitinkamai reikėtų papildyti šį pranešimą. Tačiau aš norėčiau, kad Ekon komitetas pagalvotų apie e, kai kurios naujus dalykus. Pavyzdžiui, jau buvo organizuotas susitikimas su kolegomis iš Europos komisijos e, kurie jau buvo susipažinę su pasiū, e, pono Gomes pranešimu ir sakė, kad na, atsižvelgs į tuos naujus dalykus, kuriuos siūlo Europos parlamentas e, pono Gozės pranešime. Tačiau taip pat tikiuosi, kad komisija taip pat atsižvelgs į tuos naujus dalykus, kuriuos pasiūlysiu aš kartu su šešėlinės pranešėjais. O kai dėl gozės e, pranešimo, tai E, labai svarbu užtikrinti vienodas veikimo sąlygas ne eurozonos ir eurozonos šalims. Ir e, taip pat labai svarbu įsiaiškinti, kokios bus tos makroekonomikos koregavimo programos, pakeisiančios e, kelis stebėsenos etapus. Tai yra labai svarbu. Taip pat bus e, sustiprinta e, valstybių narių priežiūra, kurios, e, kurioms bus teikiama ta pagalba pagal prevencinės priemonės, taip pat sustiprės ir ekonomikos ir pinigin, pinigų klausimų komiteto veikla. Komisija čia turės pristatinėti, <clears throat> kokių žingsnių imtasi sprendimus, kurie buvo patvirtinti taip pat ir kitas detalės susijusias su visas parlament, e, su visa procedūra. Toliau yra dar keletas dalykų, kuriuos norėčiau pristatyti. Tai yra, kad e, kai kurie terminai yra neaiškus. E, pavyzdžiui, skirtingos priemonės, kada jos bus taikomos, kokiamis sąlygomis. Ir dėl to reikėtų pagalvoti. Valstybė narė, kuri nepriklauso eurozonai, turėtų prašyti komisijos um, paskolos. Tačiau tokia procedūra neturėtų būti taikoma eurozonos šalims Aišku, kyla ir subsidiarumo problema ir taip toliau. Toliau dar vieną klausimą norėčiau pristatyti. Galbūt reikėtų pasinaudoti galimybę ir sukurti ne eurozonom šalims kažkokias e, papildomas e, priežiūros sistemas. E, todėl, kad eurozonos šalis ketina dalyvauti SSM mechanizme, tačiau tačiau joms nesuteikiami jokie fiskaliniai saugikliai. Taigi aš apie tai norėčiau pasiūlyti pagalvoti. Dabar kokios e, kyla problemos. E, finansinės paramos ribos nes mm, sakoma, kad šios prie, šio, ši priemonė siekia iki 50 milijardų eurų. Tuo tarpu bankų rekapitalizavimui reikės daugiau lėšo. Taigi matome, kad yra ir problemų, yra pribojimų. Tačiau, kadangi ESM sutartis turėtų būti patvirtinta, kad ne eurozono šalis galėtų dalyvauti uh, E, bankų rekapitalizavimo priemonėje mes turėtumėm galvoti ir apie kitas alternatyvas. Pavyzdžiui, kurti e, naujus fondus per e, tarp vyriausybinės sutartis Mm, aš panašius pasiūlymus pateiksiu savo pranešime. Taigi, pirmasis e, pranešėjų sustikimas jau įvyko ir tikiuosi, kad e, sausio mėnesį e, mm, vyks diskusijos ir mes mano pranešimą aptarnėsime kartu su pono Gozės pranešimu. Okay, uh, Ačiū, dabar suteiksiu žodį šešėlinios pranešėjams. Ačiū pirmininkė visų pirma, atsižvelgiant į tai, kad tai yra paketas, um, aš noriu paremti pranešėjos pasiūlymą, kad būtų savos iniciatyvos pranešimas, minimum rezoliucija. Ir po preliminarių tarifų aš pasakyčiau, po pre, preliminarių diskusijų aš pasakyčiau, kad mano linija tokia pati kaip pranešėjos. Uh, Ir manau, kad šiame ekonominės finansinės krizės kontekste e, valstybės, kurios nėra eurozonos narės, gali dabar turėti daugiau finansinių priemonių, kurias galėtų panaudoti. Ir Aš manau, kad tai yra svarbus žingsnis į priekį, galvojant apie finansinę pagalbą, kurią gali panaudoti ir neurozonos valstybės, kadangi tą reikia pagerinti. Dabar galvojant apie tą pagalbos lygį, ką pranešėjau paminėjo, man atrodo gerai yra tai, kad 50 milijardų eurų bendra suma išlieka ta pati. Aš tik tai noriu tokį dalyką pasakyti, kadangi norime suderinti sąlygas ir procedūras, kurios taikomos finansiniai pagalbai, kad tokios pačios sąlygos būtų kaip ir eurozonai, tai man atrodo, kad turi būti galimybė panaudoti tą pačią kredito liniją. Na, aišku, taip pat dėl to, kad tai yra politinės klausimas. Mm, galbūt, kaip jūs sakėte, Mm, galima rasti teisiškai įmanomą sprendimą. Bet atsižvelgiant į turimus suvaržymus, tai turi būti iniciatyva, rezoliucija. Ir noriu padėkoti už tai. Alde Vardolė Šmitė. Ačiū pirmininkė, ačiū Danutė Hübner. Man atrodo, mes tikrai daug sužinojome iš to posėdžio su komisija. Ir galiu pasveikinti šio reglamento peržiūrą. Pritariu tai nuomoniai, kurią išsakė Danto Hübner, kad uh, Mums reikia visiems um, suderinto mm, požiūrio, uh, su, kad ir eurozonos ir neurozonos valstybėms būtų vienodas uh, pagalbos sąlygos ir aš labai pasisakau už tai, kad mano šalis stotų eurozoną. Aš tikiuosi, aišku, kad mes galėsime įveikti viską patys, bet vis tik tai turint omenyje visus tos sunkumus, neramumus, ekonominės problemas, sakyčiau, kad mm, mano vyriausybė Jos bičiuliai galvoja, kad Švedija yra tarsi tokia sala Europoje, kuri visuomet bus apsaugota ir, ir nepatirs jokios grėsmės nuo to, kas vyksta aplinkui visame pasaulyje. Ir de, praeitas, praeitas dešimtmetis parodė, kad de, dešimtas dešimtmetis parodė, kad niekas nėra apsaugotas Aišku, turime galvoti ir kas vyksta su kitais pranešimais šiame komitete ir aš manau, kad turime pasirūpinti, kad būtų ir moderni priemonė, ir lanksti priemonė, kaip jau buvo pasakyta, ir dėl skaidrumo, atskaitomybės. Aš manau, kad šis komitetas ir visas parlamentas to nori. Taigi, aš remiu šių kredito linijų, šias abi kredito linijas, parlamento vaidmenį, Europos priežios e, institucijų ir ECB visą vaidmenį. Aš manau, kad tai tik sustiprins visą sistemą. Galbūt čia trūksta kokio, tokio elemento. Pasiūlymas ir reglamento kalba apie. Mm, Europos parlamento biudžeto priežiūros vaidmenį. Komisija skolinsis pinigus kapitalo rinkose, po to jie bus garantuojami ES biudžeto. Es biudžetas bus kaip užstatas, tačiau parlamentas neturės galimybių nieko pasakyti dėl kreditų tvirtinimo ar pinigų išmokėjimo valstybėms narėms. Tas irgi tiesa. Ir jeigu bus įsipareigojimų nevykdymai dėl e, paskolų išmoky, atmokėjimo, tai tada ES turės nešti visą tą kainą už skolų nemokėjimą. Ir tai reiškia, kad ES e biudžetas turės būti didinamas ir ma, tokiu būdu ir valstybių narių indėliai turės būti didinami. Aš manau, kad turime apie tai pagalvoti. Ir du klausimai turi būti atsakyti visų pirma dėl Europos parlamento dalyvavimo, kai eina kalba apie paskolų tvirtinimą pagal tą kredito liniją. Europos parlamentui turi būti finansinės priežiūros gale, kai eina kalba apie atskirų lėšų, atskirų sumų kredito pagal kredito liniją išmokėjimą. Ir antras dalykas dėl valstybių narių biudžetų. Tas irgi turi būti klausimas išspręstas ES lygmenio. Aš tikiuosi, kad galėsime rasti gerų atsakymų. O dėl viso kito aš pritariu pranešėjos nuomoniai. Ir man atrodo, kai Danutė Hübner rūpinasi kažkokiu tai klausimu, tai galime pasikliauti, kad tas klausimas yra gerose rankose. Sven Žaliųjų vardu. Taip, aš turiu atsiprašyti už mūsų šešėlinę pranešėją Eva Žolį Jie asmeniškai e, labai daug dirbo, e, sprendžiant krizės Islandijoje e, klausimus, jau buvo vyresnioji patarėja vyriausybė ten ir, ir turėjo galimybę pažvelgti į klausimus iš už ES ribų. Tai aš manau, kad tikrai reikėtų pasinaudoti jos sukauptą išmintimį iš to darbo. Dabar, kalbant apie mūsų klausimą, su pirma noriu padėkoti Danutai Hübner už tai, kad jau du šešėlinių pranešėjų posėdžiai buvo surenkti šio klausimu. Mes labai tikimės, kad e, ir toliau bus dirbama vadovaujantis štai tokia gera bendradarbiavimo dvasia. Taip pat rėmiu tai, kad e, reikėtų įtraukti visą tai, kas jau yra pasiekta per Žampolgozės pranešimą. Ir daugelis mums rūpimų klausimų jau yra atspindėti dabar, dabartiniuose dokumentuose, tai kai eina kalba apie demokratinę priežiūrą ar stipresnį socialinį teisingumą, kuris turėtų labiau atspindėti tų programų sąlygose, tai gal tikrai reikėtų tai atitinkamai integruoti ir, ir manau, kad reikėtų sąžiningai pažiūrėti į tą situacija, kurioje yra valstybės Europos rytuose, kurios jau kai kurios yra gavusios tų pinigų, kai kurios yra e, vertinamos kaip e, geros mokinės eurokrizės kontekste, tačiau mes pam, kartais pamirštame tas žmonių kančias, kurias jie pergyveno dėl to, kad reikėjo makroekonominę situaciją stabilizuoti. Daug žmonių buvo priversti palikti namus, nedarbas išaugo, skurdas išaugo. Uh, Tad e, labai svarbu sąžiningai pažiūrėti, kokia yra tikra situacija atitinkamose valstybėse ir taip pat tų programų socialinis poveikis, koks yra be, be tų programų ekonominės analizės, reikia dar atsižvelgti ir, ir į tuos dalykus. Taip pat, manau, svarbu galvoti apie šio pranešimo procedūrinius aspektus. Kaip sakėte, pirmininkė, kalbame apie 352 straipsnį. Paprasto, mūsų normalios taisyklės numato, kad bet koks pranešimas visų pirma tam turi būti parengtas tam, kad turėtumėm kažkokį tai svertą prieš tai, tai, ką daro taryba ar komisija. Ir taip pat mums lieka neišspręstas klausimas, kaip užtikrinti, kad jie iki galo atsižvelgtų į mūsų pageidavimus. Gal būtų gerai ir jiem suteikti žodį, kad e, galėtumėm išgirsti, kaip jie ketina atsižvelgti į mūsų poziciją. Taip pat mes turėtumėm panalizuoti savo vidaus teisiklės, kaip mes sprendžiame tos lausimus, nes jeigu pažiūrėtumėm į bendrą kraštovaizdį, tai pamatytumėm daugiau yra pasiūlymų pagal 352 straipsnį ir kuo arčiau artėjame prie e, sutarties Mm, e, e, ribų, tai tuo daugiau, aišku, bus pasiūlymų pagal 352 straipsnį, kur mūsų pozicija ne visuomet yra stipriausia. Dabar dėl pranešėjos pasiūlymo kažką įvesti dėl fiskalinio saugiklio, manau, gal tikrai gerai būtų panaudoti šį pranešimą ir padiskutuoti tos lausimus reikia suprasti, kad tie finansiniai mechanizmai, kuriuos mes panaudojame krizėje, kad stabilizuotumėm vyriausybės, iš principo gali būti taip pat panaudoti ir tam, kad būtų kaip stab, staugiklis, kaip stabdis, kuris neleistų tiesioginiam bankiniam rekapitalizavimui vykti tai gali būti teisinė kliūtis ir galbūt reikėtų um, pasiremti tą patirtimį, kurią esame sukaupę pagal atitinkamas programas ir pagalvoti, kaip sukurti tą bendrą tokį uh, saugiklį. Ir aš manau, kad kai kalbame apie parlamentą, ta demokratinė kontrolė, kuri leistų žiūrėti, kas vyksta atitinkamose programos valstybėse, yra labai neraminantis klausimas. Ir gausios pranešime apie tai kalbėjome Kadangi Ekon yra tiek perkrautas, aišku, kritiškai gal reikėtų tai įvertinti, kad mes nesugebėjome visko uh, padaryti tiek, kiek būtumėm norėję dėl to, kas įvyko Rumunijoje, Latvijoje, pavyzdžiui. Buvo delegacijos nusiųstos, bet nebuvo pakankamai dėmesio skirta iš ES pusės toms valstybėms, toms problemoms, kurios ten kilo ir kurios buvo euro krizės tiesioginiai padariniai. Aišku, de, sąveikia sąveikoje su vietiniais veiksniais. Bet aš manau, kad šiame pranešime taip pat būtų galima pagalvoti apie tai, ką galėtumėm komitete daugiau padaryti dėl tokių klausimų. Tai tiek ir dar kartą dėkoju pranešėjai už puikų bendarbiavimą. Uh, Labai ačiū. Nematau ne vieno atsar atstovo, nei guė. E. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Komisijos atstovai yra. Kolega, ar norėtumėt ką nors pasakyti? E, ačiū pirmininkė. E, mes e, siekėme trijų tikslų su reglamentu. Pirmiausiai, užtikrinti daugiau saugumo neuro valstybėms, atnaujindami tekstą, atsižvelgiant į pažangą ir įvairius saugiklius, pavyzdžiui, kredito linijos panašiai. Antras dalykas - sustiprinti uh, Stebėsena, trečias tikslas - supaprastinti e, taisyklę, sumažinti biurokratinę naštą ir suderinti nuostatą su tuo, kas numatyta kituose tekstuose. Liepa buvo pasiūlymas patvirtintas ir e, tai buvo prieš jums pasisakant dėl polgozės teksto ir noriu pasakyti, kad mes komisija esame uh, įsipareigoja užtikrinti, kad parlamento pateikti pasiūlymai dėl gozės teksto būtų į šį tekstą įtraukti. Aišku, jeigu bus patvirtintas dviejų priemonių paketas, mums tai yra svarbus elementas. O dėl e, rekapitalizavimo noriu pasakyti, kaip sakė ir pranešėja, kils pranešimų dėl tiesioginio rekapitalizavimo priemonės pagal e, mokėjimų balansui parama neteisinių problemų, bet e, finansinio pobūdžio problemų. Jeigu investuojama į nuosavybę, tai yra kur kas rizikingiau negu teikti paskolą e, valstybei narai. Jau yra problemų dėl Europos e, stabilumo mechanizmo. Aš atsakingas buvau už šios priemas rinkimą ir bijomasi e, kad Europos stabilumo mechanizmas atsidurs per nelik didelėme pavoje dėl kreditų. Ponas Šmitas kalbėjo apie paskutinį saugiklį kaip e, priemonių. E, mes turime taip pat priemonių visą sąrašą. Bet taip pat turime žiūrėti, kaip elgsis kredito uh, reitingo agentūros, ar nesumažės ES reitingai. E, Dabartinėje situacijoje, dabartinėme kontekste tiesioginis rekapitalizavimas būtų labai sudėtingas atlikti, bet reikia ieškoti galimybių su jūsų pranešėja, kaip aptarti, bet reikia pagalvoti, kokios galimybės yra Europos stabilumo mechanizme. Pavyzdžiui, gal būtų galima e, gauti paskolą netaikant makroekonominių sąlygų tam tikrų šaliai. Mes esame pasirinkę ir toliau dirbti su jumis šiais klausimais, nežiūrint e, to, kad tai nėra bendro sprendimo procedūra, bet todėl, kad tekstai e, du yra labai tarpusavyje artimi ir mes dėl to bandysime juos derinti. Ačiū. Svenai, taip, taip, prašom. Jeigu turime laiko. Labai įdomu būstų, buvo jūsų išklausyti. Du klausimai. Jeigu sutinku, teis, supratau teisingai, kas vyksta dabar su Europos stabilumo mechanizmu? bandoma teisiškai atskirti e, dvi rizikos rūšis. Ir galbūt čia būtų tokia pat galimybė, jeigu bus e, sukurtos dvi skirtingos struktūros, tai e, jeigu bus viena, viena dalis teiks rizikinkesnė nes paskolas kitai galbūt būtų išvengta užkrato pavojaus. Gal toks būtų ir geras kelias, nežinau, politiškai ar kodėl yra pasipriešinimas. Jeigu mes bandome kurti bendras sistemas, tai reikia galvoti apie bendrus saugiklius ir tai padėtų išvengti nelikybės. Man e, baugu, kad galiausiai nesukursime teisingų sąlygų reikalavimų, kad visi galėtų dalyvauti vienodomis e, sąlygomis. Ir jeigu bus sprendimas neigiamas, kokia jūsų įsivaizduojama alternatyva ir ar būtų galima numatyti teisinį atskirimą. Kitas dalykas, kas man labai įdomu, ką jūs turėjote galvoje, kai sakėte, kad atsižvelgsite į mūsų darbą, jeigu, aišku, bus patvirtintas dviejų, dviejų priemonių paketas paketas. Tokia sąlyga, sakyčiau, yra gana keistoka ir man kyla klausimas, ar galime e, kurti sąlygas, sąlygas ir sąlygas. Kaip žinia, parlamentas panašus metodus taiko, bet galbūt grįžkime prie e, bendradarbiavimo dvasios įvairiose frontos ir tai padėtų teisėkros procesui. Pradėsiu nuo jūsų paskutinio pastebėjimo, kad išvengtume nesusipratimų. Manau, kad mes daugelis e, prisidėjome prie dviejų priemonių paketo rengimo iš esančių e, šioje salėje ir tikrai labai nusiviltume, jeigu jis būtų nepriimtas. Būtent tą turėjau galvoje. Komisija, jeigu jis būtų patvirtintas, e, būtų stipresnėje pozicijoje parduodama, tai, taip sakant, tarybai e, tą pateiktą pasiūlymą dabartinį, jeigu tie du dokumentai būtų patvirtinti. Dabar e, labiau techninio pobūdžio klausimai. Ir e, sakiau, kad mes, ponė Gigoldai, neteisingai nesuprastė manęs, mes tikrai paremsime tai, kad atitinkamos nuostatos būtų integruotos į e, tekstą. E, Dėl teisinio skirimo e, Europos stabilumo mechanizme SPV, pavyzdžiui, e, įkūrimas mes dar neradome e, dirbame kartu su kolegomis iš Europos stabilumo mechanizmo, bet tikrai yra tas atskirimas techniškai sudėtingas. E, e, kredito reitingavimo agentūros e, žiūri į galimybės ir siekia, kad būtų labai aišku skolintų nuosavų lėšų santykis užtikrintas, priimant sprendimus dėl investicijų. Mes, aišku, neturime kažkokių magiškų išeičių, magiškų sprendimų. Jūs kalbėjote apie uh, saugiklius SSM, tai yra taip pat uh, labai svarbus dalykas. Mes tikimės, kad ateityje uh, problemų sprendimo fondas leis tą padaryti. Mes E, galvojame, kokios yra galimybės naudoti Europos stabilumo mechanizmą plačiau. E, pavyzdžiui, galbūt kredito linija bus į problemų sprendimo fondą, kaip kad yra kredito linijos valstybėms narėms, bet mes esame atviri pasiūlymams, nes dabar dar yra tik tai gana ankstyvas apmąstymų laikotarpis. E, tokiu atveju grįžtų prie Danutas. Norėčiau padėkoti visiems ir pasakysiu, kad tikrai galbūt turėsime e, platų išsamų pranešimą. Mes galime mm, galvoti, kaip įkvėpsime kitas institucijas ateityje. Galbūt e, nerasime iškart konkretaus sprendimo, kuris būtų įdėktas į sistemą dėl tų fiskalinių saugiklių ir bankų rekapitalizavimo. Kaip aš suprantu, problemų sprendimo fondai e, veiks nacionaliniu mastu, tačiau ir tai bus vienas dalykas. Dėl bankų rekapitalizavimo saugiklio manau, jog šis klausimas išlieka absoliučiai svarbus šiandieną, nes tebėra bankų sektoriuose labai daug e, pavojų, ypač po to, kai buvo įvestas SSM šalyse E, kurios turi filialų, skyrių bankų daug ir atsiranda labai mm, didelis pavojus, kai atsiranda dvi kategorijos bankų sektoriaus. Vieną prižiūrės e, tam tikra institucija, galbūt tie bankai turės geriausią rezult, e, reputaciją, o kiti bus tarsi kitokie. Taigi mes turime galvoti iš anksto, kas gali atsitikti ir e, kaip gali pasikeisti susitarimas dėl ESM, sutartis dėl ESM ir ar bus galima e, pasitelkti bankų rekapitalizavimo saugiklį, tai tebėra galimybė egzistuojanti, tačiau teisiškai ją bus sunku įdėkti, procedūros gali būti skausmingos. Aš suprantu, kad antra galimybė būtų ši priemonė, bet kyla problemų, labai rimtų, realių problemų dėl finansavimo, galvojant iš kur gali ateiti lėšos. Bet yra trečias kelias ne tik tai įmokėtas kapitalas, bet ir pareikalautas kapitalas gali būti panaudotas. Ir e, reikia galvoti, kaip ką nors sukurti, e, pasirinkti tam tikrą kryptį, bet nepalikti visko be jokio sprendimo. Ir tai, man atrodo, yra gana svarbus šiandieną ir bandysime žiūrėti, įmanoma atskirti du elementus, o jeigu ne, tai galbūt dviejų pakopų priemonę e, galima taikyti, pavyzdžiui, mokėto, pareikalauto kapitalo e, priemonę, siema su es biudžetu, tai galbūt būtų galimybė. Bet dabar nesigilinsiu į tolesnius dalykus, e, padėkosiu visiems ir tikiuosi, kad iki pabaigos mes visi sėkmingai dirbsime. E, pirmininkiai dar noriu pateikti klausimą, ar galime daryti viską ir galbūt labiau negu įmanoma, kad kaip nors užsitikrintume galimybę renkti pranešimą savo iniciatyvą. Tai būtų galbūt geras sprendimas. Ačiū. That, uh, Danuta. You know, we'll, we'll... Ačiū, Danuta. Mes šį klausimą iškelsime komiteto pirmininkų sueigoje ir žiūrėsime, ką galime padaryti. Jūs pradėkite ruošti tą pranešimą. O kaip bus, ar galiausiai bus parengtas e, pranešimas savo iniciatyvą ar rezoliucija, tai nesvarbu. Svarbiausia yra, svarbiausia yra to dokumento turinys. Taip pat, e, aišku, reikės e, kalbėti su koordinatoriais, kaip jūsų rengiamas e, pranešimas palies ir dabar kitus rengiamus pranešimus. Taigi kol kas kažkokio konkretaus atsakymo jums negaliu pateikti. Nėra ir nustatyto laiko terminų. Bet jūs ir šešėliniai pranešėjai jau pradėjote darbus, todėl siūlyčiau juos tęsti. O mes, e, na, tikėkime, kad e, greitų laikų išsiaiškinsime, kokio pobūdžio bus rengiamas jūsų e, dokumentas ar pranešimas savo iniciatyvą ar rezoliuciją. Mm. Nežinote, kad mūsų komitete yra rengiama labai daug pranešimų savo iniciatyvą. Tiek būtų dėl šio darbo tvarkės punkto. O dabar galime pereiti prie septinto darbo tvarkės punkto. Tai yra e, vertybinių popierių atsiskaitimas ES, e, centriniai vertybinių popierių depozitorimai. Na tikrai e, planavome šį, šį klausimą pradėti analizuoti be 2010, taigi dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai Kei Svimburn. Ačiū. Trumpai e, pristatysiu šį klausimą, kadangi e, buvo organizuotas e, pereitą savaitę susitikimas su šešėliniais pranešėjais ir buvo parengtas kompromisas. Na, jame buvo padaryti techniniai pakeitimai. Tačiau pereitą savaitę aš taip pat išplatinau pasiūlymą Mm, dėl bankų licencijos ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad būtų galima rasti bendrą e, sprendimą, leidžiant į rinką e, naujus dalyvius. E, tas pasiūlymas jau yra išplatintas ir dabar šešėliniai pranešėjai vertina, ar pasiūlymas bus priimtinas politiniams partijams. Greičiausiai e, šiam klausimui šešėliniai pranešėjai e, skirs daugiau laiko, ypač atsižvelgiant tai, kad diskusijos prasidėjo perėtą savaitę. Visi turi mano išplatintą pasiūlymą ir dabar aš norėčiau sužinoti, ką apie tai mano šešėliniai pranešėjai, ypač atsižvelgiant į tai, kad pradinės diskusijos įvyko perėtą savaitę. Gerai, tokiu atveju suteiksiu žodį e, ponui Dorfmanui iš EPP frakcijos. E, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir dėja e, žmonės, kurie stebi mūsų internetu, nežino, kokie yra dokumentai išplatinti ir kas juose surašyta. Herbertai, prašome. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų, diskusijos daugiausiai vyksta dėl 52 straipsnio. Dėl jo mes galvojame, kokias bankų paslaugas galėtų teikti uh, minimos finansinės institucijos. Norėčiau padėkoti poniai Svimburn už pereitą savaitę organizuotą sustikimą. Dabar manome, kad jau einame tinkamų kelių. Tiesiog, e, mano manimu, reikėtų atskirti iš vienos pusės e, bankų e, paslaugas nuo centrinių administracijų tačiau numatant e, išimtis atskiriems atvejams. Taip pat reikalingos ir europinio ligmens patvirtinimo procedūros. Jeigu e, bankas arba e, banko valdyba siūlo ne tik depozitorimo, bet ir bankininkystės paslaugas, turėtų būti Um, iš anksto suteiktas tam leidimas. Uh, siekiant užtikrinti vienodas veikimo sąlygas visoms uh, finansinėms institucijoms ES. Ir um, uh, būtent tokios finansinės institucijos turėtų gauti patvirtinimą. O svarbiausią žodį visoje šioje procedūroje turėtų ESMA agentūra. E, aišku, dėl pačios pritarimo procedūros tą reikės diskutuoti. Vis dėlto, jeigu depozitorimai pradės teikti bankų paslaugas, tokiu atveju depozitorimams turėtų būti e, suteikiama visa pusė bankų licenzija, o ne kažkokia dalinė, nes e, pastarasis variantas e, tikrai nebūtų protingas ir priimtinas. Ir jeigu ieškote kompromiso, tada, na, bent jau mūsų frakcija yra pasirengusi jo ieškoti. Ir problemų kyla ne tik tai dėl 52 straipsnio, bet ir dėl kitų. E, yra pateikta daug e, pakeitimų, e, buvo, buvo siūloma, pavyzdžiui, pritaikyti Skandinavijos modelį depozitoriumų atžvilgių. Pasiūlymas yra neblogas Skandinavijos šalyse puikiai veikia centriniai vertybinių popierių depozitorimai, o mm, Skandinavoje veikiantis modelis suteiktų daugiau skaidrumo ir iškumo depozitorimų klientams. Bent jau tokios pozicijos laikosi mano politinė partija, frakcija. Toliau dėl centrinių vertybinių popierių depozitoriumo, kurie teikia paslaugas kelioms ES valstybėms. Kaip mes sakėme anksčiau, mes galime pritarti e, tam centrinių vertybinių popierių depozitorimų bendradarbiavimui tik tada, jeigu jie susiję e, kažkokiais oficialiais ryšiais. Ačiū. Dabar žodis um, E, socialistų frakcijos vardu. Sančias Prezedo. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, kad jie puikiai bendradarbiavo šio klausimu. Mm, jau yra pateikta daug pakeitimų ir Stengsimės dirbti ir toliau kartu, kad būtų rastas sprendimas. Aišku, mes norime sustiprinti esamą centrinių vertybinių popierių depozitorimų sistemą, priderinti juos prie esamų rinkos struktūrų. Taip pat reikia sukurti stiprų pagrindą depozitorimams veikti, bet to būtina užtikrinti, kad jų veikla būtų skaidri. Reikia atskirti depozitorimų vykdomą esminę veiklą nuo mm, papildomų veiklų. Apie tai reikėtų kalbėti. Kalbant apie depozitorimų pagrindinės e, e, funkcijas, tai jas reikia, kaip jau minėjau, atskirti nuo tų pagalbinių e, papildomų teikiamų paslaugų. Tai yra esminė diskusija. Taip pat reikia užtikrinti, kad na, teikiant vienas paslaugas nenukentėtų kitos. Diskusijams, aišku, reikės laiko, bet to reikės suteikti laiko depozitorimams um, prisitaikyti mm, prie mūsų pateiktų pasiūlymų ir atskirti mm, teikiamas pagrindinės uh, paslaugas nuo papildomų. Aišku, reikia dar peržiūrėti pakeitimus, parengti kompromisinius pasiūlymus, bet e, galiausiai reikia užtikrinti pramonės e, akcininkų teisės. Na ir taip pat reikia kažkokio nuseklumo e, tarp centrinių vertybinių popierių depozitorimų darbo ir esma. E, būtina užtikrinti, kad informacija apie depozitorimų veiklą būtų pateikiama skaidriai. Jeigu jau mes kalbame apie kažkokias e, rinkos struktūras, e, tai negali būti jokios diskriminacijos tarp rinkos dalyvių. Tai reiškia taip pat, kad turėtų būti apginti ir užtikrinti mažų ir vidutinių įmonių interesai. Buvo organizuotos pradinės diskusijos šiuo klausimu pereitą savaitę Strasbūrę ir aš tikiuosi, kad bus pasiekta pažango šio klausimu. Ačiū. Alė šešėlinė esu aš pati, tai ir suteiksiu savo žodį. Mūsų frakcijoje yra įvairių nuomonių. Kai nagrinėjai tokius klausimus, visuomet taip yra. Iš esmės, kiekvienas iki, kai tokį klausimą panalizuoji, gali pakeisti savo nuomonę, Tai kitaip pažvelgia ir pavyzdžiui dėl reikalavimų, kad būtų atskirtos bankinės ir papildomos um, paslaugos nuo atsiskaitimo paslaugų. Aišku, nebuvo tinkamas požiūris ir mes todėl išbraukėme tai. Dabar nagrinėjant tą klausimą, ar reikia um, mm, VP depozitoriumus atskirti, ypač kai na kalba apie tarptautinius. Uh, žiūrint iš rizikos požio taško, dar reikėtų daugiau argumentų, kurie įtikintų, kad tikrai taip yra reikalinga padaryti dėl rizikos švelnimo. Reikia daugiau įvertinimo, daugiau pasirengimo. Jeigu tikrai ketintume maityti tuo keliu, taigi aš noriu pasakyti, kad galėtumėm dar analizuoti šį klausimą, bet man atrodo, šiuo momentu dar nebūtų tinkamas toks sprendimas. Bet kaip ir kiti kolegos, mes norėjome pasirūpinti, kad Jeigu norime, kad VP depozitorimai toliau vykdytų bankinės ir papildomas paslaugas, tai reikėtų labai griežtų rizikos ribojimo priemonių ir turi būti įtikinta atitinkama prižiūrinti institucija, kad iš tikrųjų VP atsiskaitimo sistema galės veikti normaliai, jeigu ta, tas depozitorimas vykdys ir kitas tas paslaugas. Labai svarbu, kad įvertinant ketvirtą kapitalo reikalavimų direktyvą. Reiktų galvoti ir apie mm, likvidavimo fondus ir, kita, ir, ir krizės valdymo direktyvos nuostatas dėl mm, reikalavimo, dėl likvidumo rizikos ir kitos informacijos pateikimo, dėl trečiojo ramščio informacijos atskleidimo, kas yra pagal ketvirtą kapitalo reikalavimo direktyvą nustatyta dabartinė Toliau dėl 1 plus 2 uh, sistemos tai yra priešinga konkurencija, ypač jeigu pažiūrėtumėm į VP depozitoriumų um, bendrą veiklą. Ir taip aišku, kad visi jau vienokiu ar kitokiu būdu įkišė tas rankas į ugnį. Uh, tai nebūtinai situacija pagerės. Man įdomu būtų vis tik tai pažiūrėti, kokia būtų simetriška tvarka, kad depozitorimai galėtų tapti ribotos veiklos banku ir kaip ribotos veiklos bankas galėtų tapti VP depozitoriumu, gal tai teore, teoriška kol kas, bet vis tik tai reikėtų galvoti apie tokią simetriją. Uh, nes tokiu būdu užtikrintumėm, kad nebūtų diskriminavimo. Negali tik tai viską į vieną pusę daryti, reikia į abi pusės matyti, jeigu norime, kad nebūtų diskriminavimo. Ir aš manau, kad skaidrumas tikrai čia smarkiai pastarnautų. Na ir galiausiai dėl septinto straipsnio atsiskaitimo drausmės, manau, kad labai svarbu, kad um, tas lankstumas būtų nauja sistema, kad, um, bet kad jis neturėtų nepagėdavimo poveikio rinkoms Europos Sąjungoje Tikrai mes nenorime sukurti tokių pas, atgrasančių priemonių MVI naudoti kapitalo rinkas, kad jeigu būtų daug rizikos investuotojams, kurie pirktų VP pagal savo uh, išpirkimo sutarimus, tai ypač būtų blogai, jeigu atgrasytumėm MVI e, kreiptis į kapitalo rinkas, ypač tuo metu, kai e, ir patys bankai turi problemų su skolinimu. Man atrodo, kad MVI augimo rinkos ir netokie likvidus, dėl to, kad likvidžio turto priemonės turėtų būti galbūt kompetitingos valdžios institucijos kompetencijoje. Uh, kad nebūtų aišku konkurencija laisva visiems, bet mes turėtumėm vis tik tai išlaikyti ir skatinti likvidumą. Ir taip pat tiesa, kad e, MVI, e, VP ir netokie likvidus VP įvertinus skirtingus tai jų gyvavimo ciklus, aišku, susidurs su skirtingais iššūkiais, kai eina kalba apie likvidumo užtikrinimą skirtingiems investuotojams. Taigi, galvojant apie būdų paketus, turime realistiškai vertinti rinkas, kurios egzistuoja. Mes nenorime mm, iš skaidrių rinkų išstumti kažką tai į netokius skaidrius sprendimus. Tad man logiška atrodytų, kad mes. Uh, kad reikėtų galvoti apie netokias likvidžias priemonės pasistengti dėl vienų padaryti daugiau, ne dėl kitų. Dabar dėl 44a mm, ir 52a straipsnių reguliavimas užtikrina EMEA ir MIFIN erdvės prieigos nuostatas ir ypač paslaugas po priekybos. Jis labai svarbu, kad tos licencijos, kurios EMEA ir MIFIN ir SD. Patvirtintos, SDR patvirtintos, kad neužkirstų galimybių konkuruoti kitiems dalyviams, kitose rinkose dalyvauti. Ir labai reikia griežtai prižiūrėti visas tas sistemas ir um, atsiskaitimą komisijai, kad nebūtų konkurencijos iškraipimo ir kad nebūtų neigiamo poveikio bendrai rinkai. Nes priešingų atveju, aišku, um, bus daugiau sisteminės infrastruktūros ir reikės daugiau mokesčių mokėtojų garantijų, tai reiškia, kad viskas pasisuks ne tą linkme, kurią mes norėtumėm. Jeigu taip, matytųsi, kad taip gali būti, tai tada komisija turėtų įsikišti ir, ir pasiūlyti naujų teisėkurnių pasiūlymų. Dabar dėl 33 straipsnių, čia kur VP debasitorimai um, kažkokio tai dėl VIPO ir VP skolinimo transakcijų, kokį tai vaidmenį vaidina, tai labai svarbu, kad. Um, mm, kompetitingos institucijos SRB, ESMA, kitos su, suvaidintų savo vaidmenį. Bet jeigu yra informacija, kurią galima uh, apjungti, tai tada, manau, tai būtų geras indėlis. Na ir toliau dėl FSB iniciatyvos, kad būtų mm, bendras teisinio subjekto identifikavimo variantas. Svarbu, kad kompetentingos institucijos teiktų bendrus standartus dėl informacijos pateikimo dėl repo ir VP skolinimo transakcijų, kas būtų nukreipta į dabar vykstantį darbą. Ką aš jau paminėjau, labai svarbu, kad kalba apie antrą straipsnį, kad depozitorimai naudotų skaidrės atviras tarptautinės e, informavimo procedūras, kad nebūtų kliūčių kitiems dalyviams dalyvauti, kitoms infrastruktūroms įsijungti. Tai gal tada būtų tiek, ką aš norėčiau dabar pasakyti. Noriu padėkoti pranešė už darbą. Atsiprašau, kad uh, kartais aš turiu per nuotolinį bendravimą kažkiek tai dirbti su jumis šio klausimu, kadangi turiu pirmininkauti dažnai kitiems posėdžiams. Bet toks jau tas gyvenimas, o dabar Žampol Gozės žaliųjų vardu. Merci, madame la, la prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Svinborn noriu pasakyti, kad mes, mano nuomonė, žengėme teisingų e, kelių, kad galėtume e, pasiekti patenkinamą sprendimą. E, pranešimas yra gana, gana plataus pobūdžio ir kol kas šiame etape negalime kalbėti išsamiau. 52 žymusis straipsnis kelia klausimą, kaip aiškiai ir veiksmingai atskirti e, reglamente numatytą veiklą, tai yra bankinę veiklą e, nuo kitos veiklos, kad išvengta būtų rizikos perdavimas e, iš bankų sektoriaus į centrinius depozitoriumus. Ir kokias įdėkti priemonės prieš tą užkrato pavojų. Uh, kur kas gali turėti e, labai baisių pasiekmių. Pone Simborn e, pademonstravo, kad ji e, bando pasiūlyti labai tvirtą, griežtą atskirimą veiklos sričių ir dabar siūlomas yra kompromisas ir mūsų nuomonė jisai yra gana neaiškus kai kuriais atvejais e, gali išlikti neatskirtos, neskirti subjektai, subjektai, kurių veikla nebus atskirta ir kitų bus e, veikla atskirta ir e, tai iš tikrųjų gali sukelti problemų ir negerų oro srovių. Mes turime išlaikyti labai aiškaus, švaraus dviejų veiklos ryčių atskirimo principą E, reglamente numatyta veikla iš vienos pusės, kitas galimybės gauti ribotą banko licenciją. Ir tie tu, du dalykai turi būti visiškai atskirti. Dabar e, gali būti tie aktų tikslai e, derinami per tam tikrą perinamai laikotarpį, po dviejų, trijų metų reikėtų padėti įvertinti ir galima suteikti laikinas išlygas tam, kad sektorius galėtų prisitaikyti prie naujų nuostatų. Ir mūsų e, pozicija yra gana paprasta, mes toliau kalbėsime su ponė Svimborn Tai yra atskirimo veiklos rūšių principas, e, lankstumas, e, pragmatiškumas, e, taikant šiuos reikalavimus per tam tikrą laiko perspektyvą. Ačiū. Dabar E, nematau, kas norėtų pasisakyti. Marian Taisin paprašė žodžio ir Sari. Ačiū, ačiū. Esaja, ponė, e, pranešė už gerą darbą. Aš e, pritariu tam visapusišką modeliu, reikia taikyti vienodas sąlygas, bet aš labai vertinu tai, ką pasakė kolega iš EPP, ponas Dorfman, apie šiaurietišką modelį, kuris yra kur kas skaidresnis. Ir mes turėtume siekti, kaip galima, veiksmingesnių nuostatų. Aš savo pakeitimuose siekiu sustiprinti ambicijas ir daug iš tų mano pasiūlymų galbūt skirti ateičiai E, turime SEPA bendrą Europos e, mokėjimo erdvę, tai turėtume siekti e, sukurti SESA bendrą Europos vertybinių popierių teritoriją. 128 pakeitime sakoma, kad integruotos rinkos sukūrimas atsiskaitimo vertybinės popieriais sityje turi sklandžiai funkcionuoti ir prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos funkcionavimo. Jeigu tai bus mūsų tikslas, tai reikia galvoti apie bendrus standartus, tarpusavio saveikumą. Visi e, dalyviai turėtų pasitelkti bendrus standartus, kaip kad sepoje ir visi e, turi siekti užtikrinti, kad e, parduodant vertybinius popierius, e, vienodai viskas vyks visos, e, visi procesai, parduodant tarptautiniu mastu, kaip ir savo šalyje. Taip pat reikia numatyti vieną patikėtinį, kuris galėtų e, investuoti bet kur Europos Sąjungoje. Po 2017 metų taip pat reikia su trumpinti atsiskaitimus per vieną, iki vienos darbo dienas, o 20 metais jau per tą, tą pačią dieną vyktų atsiskaitimas, kai vyksta sandoris pirkimo pardavimo. Taip aš galvoju apie ateitį, tačiau esu tikra, kad bus sutaupyta daug lėšų ir užtikrinta daugiau skaidrumo su šiais pakeitimais. Dėkuoju. Dar kartą pranešėjai ir tikiuosi, kad dirbsime ir toliau neblogai. Ačiū, Marijan. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš e, pateikiau pakeitimus dėl privalomo e, bankų paslaugų e, teikimo nuo papildomų paslaugų. Ir e, tokias paslaugas e, teikiantys depozitoriumai turėtų gauti bankų licenciją. E, kalbėsiu labai trumpai, nes matau, kad daug kas pritarė mano pozicijai. Nematau, kas, kas nors prieštarautų mūsų siūlymam. Ir laikausi nuomonės, kad dvi sistemos siūlomas gali egzistuoti, o depozitoriumai, kurie pasirenka teikti dviejopas paslaugas, turėtų geriau e, tvarkyti savo veiklą, nors depozitoriumams yra taikomi labai griežti veiklos reikalavimai. Komisija pateikė savo pasiūlymą, tačiau aš nenorėčiau, mm, kad e, būtų privaloma depozitorumams e, pereiti prie 2 plus 2 e, modelio. Suprantu, dėl kokių priežasčių komisija siūlo pasiūlymą, kad reikia mažinti riziką, didinti konkurencingumą Ir aišku, šie tikslai yra sveikintini, tačiau norėčiau sužinoti, ar komisijos pasiūlymo tokie tikslai bus pasiekti ir tuo aš abejoju. Aš asmeniškai pateikiau pakeitimus, todėl siūlyčiau leisti egzistuoti dviems modeliams, o ne primesti vieno kažkokio modelio egzistavimo. Ačiū. Does the Commission wish to Ar komisija dar nori pasisakyti? Jennifer. Bendrai kalbėsiu. Ne, kalbėsiu išsamei apie ponios e, Svindon, pa, Svinborn e, pakeitimus. Pirmiausia, E, bankininkystės, e, bankinės veiklos ir depozitorimo veiklos atskirimas. E, mes, nu, manome, savo pasiūlymę teigiame, kad saugumas yra svarbiausia, taigi renkamės saugesnį modelį. Man atrodo, ponia Tyson sakė, kad dvi sistemos galėtų veikti paraleliai bet mes rinktume sistemą su atskirtų modeliu kaip taisyklė, o integruotų modeliu, kuris būtų labiau išimtimi, o ne taisyklė, nes e, segreguotas atskirimo veiklų modelis yra palankesnis, naudingesnis. Jūs, e, pirmininkė, kalbėjote apie e, išpirkimo ar supirkimo laikotarpius. Mes suprantame, kodėl jūs pateikėte e, atitinkamus pakeitimus ir kodėl įvairūs šešėliniai pranešėjai juos teikia, ne tik jūs. Taip, suprantame, kad reikia lankščiai žiūrėti į šį klausimą, tačiau e, gali būti sunku prižiūrėti konkrečias išlygas ir gali būti problematiška apibriežti teisės akte tokias išimtis. Tačiau mes, aišku, žiūrime į įvairias galimybės Ir galvojame, ar įmanoma tam tikriems produktams atidėti išpirkimo laikotarpį. Pavyzdžiui, viena galimybė sandorio šalis priimanti gali apsispręsti kiekvienu konkrečiu atveju, perkant vertybinius popierius. Paskutiniai pastebėjimai dėl skandinaviško šiaurės modelio – Taip pat buvo išsakyta tiesioginio e, turto turėjimo modeliai, kitos struktūros. Šie klausimai yra nepaprastai svarbus, bet norėčiau atkreipti dėmesio, jūsų dėmesį į tai, kad dabar mes e, žiūrime į teisės aktus dėl vertybinių popierių E, ir galvojame apie horizontalesnį požiūrį šiame kontekste. Galbūt reikia dabar kiekvienu atveju žiūrėti atskirai ir apsispręsti, ar apie tai kalbėti čia tinka, ar reikia galvoti apie horizontalų požiūrį e, teisės aktuose dėl vertybinių popierių, kurie turėtų pasirodyti kitų metų e, pavasarį. Patikėsiu, kai pamatysiu, sako pirmininkė. Labai ačiū. Kei, vėl tau steiksiu žodį. Ačiū, ačiū visiems už jūsų pastabas, ačiū komisijai. Su šešėliniais pranešėjais mes prieėmė išvados, kad um, e, depozitorimų veiklos ir bankų veiklos e, sutelkimas į vieną visumą turėtų būti e, išimtinis ir ar depozitoriumas tada turėtų tęsti savo veiklą ar ne. E, tokios yra diskusijos, e, kurios turėtų vykti artimiausiamis e, savaitėmis po, po kalėdų, ne per kalėdas, nes diskusijas ir darbus tęsime po naujų metų. Bet kuriuo atveju diskusijos yra labai įdomios. Komisija yra įsitikinusi, kad e, na, tas atskiras modelis e, jai yra primtinesnis, todėl tikrai reikėtų aptarti šį klausimą, nes manau, kad nuomonės gali įsiskirti tarp žaliųjų ir EPP frakcijos kai kurios pakeitimus e, dėl e, tiesiog dėl nusavybės modelių mes įtraukėme į mūsų pasiūlymą, taip pat ir dėl disciplinos, dėl supirkimo. E, jis nėra privalomas. Sprendimą turi priimti vertybinių popierių gavėjas. Todėl daug problemų dėl to neturėtų kilti. Tačiau mm, labai svarbu skatinti skaidrumą ir daug politinių frakcijų pateikia pakeitimą dėl skaidrumo gerinimo. Skaidrumas turėtų būti gerinamas visais lygmenimis ir tokiu būdu sistema veiks efektyviau. Sutinku su tuo, kas buvo pasakyta dėl 128 straipsnio ir tai, ką pasakė e, Sara. Tačiau siekiant e, ambicingų tikslų reikia e, ir gero teisės akto. Todėl norėčiau mm, kreiptis į komisiją, kad e, dėje jūs labai ilgai laukite, e, kol pakeitėte e, šį pasiūlymą, Ir um, todėl norėčiau, kad kalbant apie jūsų naujus teisės aktus, pageidaučiau, kad jie e, pasirodytų kuo galima greičiau. Dėl um, e, teisės kolizijos. E, tikiuosi, kad um, šis klausimas liks tekste, nes tikrai reikia E, tos bendros vertybinių popierių rinkos ir ją reglamentuojančios bendros tvarkos. Mm, dėl to, kaip pavadintumėm tą rinką, galime kalbėti apie įvairius trumpinius, tačiau mm, svarbiausia, kad e, mūsų tikslai liktų ambicingi. Dėl mano pateikto pasiūlymo, dėl daugelio dalykų politinės frakcijos e, sutinka, O ne šešėliniai pranešėjai, kurios duomina, duomina šis klausimas, jeigu jūs norite gauti mano išplatintą dokumentą ir jeigu dėl kažkokių priežasčių jo negavote, prašau susisiekti su manimi. Mes užtikrinsime, kad jūs gautumėt jį. E, tikrai ten jokios slaptos informacijos nėra. Ir visi, kurie nori prisidėti prie mūsų darbo, gali tai padaryti. Man atrodo, kad ir šešėliniai pranešėjai laikosi tos pačios nuomonės. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Yra daug dokumentų, kuriuos reikia aptarti. Diskusijos prasidėjo jau perėtą savaitę, o po naujų metų tikiuosi, kad bus pasiekta daugiau pažangos e, dėl bankų paslaugų ir, e, na, ir dėl, dėl šio klausimo reikia susitarti tarp politinių frakcijų. Taigi dirbkime kartu, kad e, būtų galima užtikrinti tą saugesnį ir skaidresnį atsiskaitimo procesą Europoje. Dėkuoju. Ačiū, Kei. E, mes e, ketiname šio klausimo balsuoti kitų metų sausio 21 dieną. Ir šis klausimas bus pateiktas Europos parlamentos plenarniai sesijai gegužės mėnesį, taigi turėsime daug galimybių organizuoti ne vieną trišalį dialogą. Sutinku su jumis, kad e, nereikia pamiršti šių dalykų komisija pasakė, kad na, galbūt mes turėtumėm palaukti, kol ji pateiks savo naują pasiūlymą dėl vertybinių popierių, bet e, iš savo patirties sprendžiant, e, galiu pasakyti, taip, protingai, taip nebūtų protinga elgtis. E, dabar galima perėti prie kito darbo tvarkės punkto, tačiau siūlau padaryti trumpą pertraukėlę iki pusę vienuolikos.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

All right, okay. Whoops, had you there. <laughs> um, right, I think it's, it's voting time. Manau, kad jau atėjo laikas balsuoti. Turiu atsiprašyti. Dar turiu padaryti pirmininkės pranešimus, kadangi juos atidėjome iš vakar, um, prieš susitikimo su Dragi. Visų pirma, dėl EMEA, deleguotojų aktų, dėl e, techninių standartų projekto. Prašyčiau drausmės. Labai prašau drausmės. Nepradėsime balsuoti, kol nebus tylos salėje. Visų pirma, komisija e, greitai turi patvirtinti deleguotusius aktus pagal EMEA pa, e, dėl e, techninių standartų, kurios parengęs MA ir EIB. EBI. Ir komisija turi patvirtinti jos iki mėnesio pabaigos. Mes suprantame, kad komisija turėtų patvirtinti deleguotus aktus gruodžio 19 dieną be projektų pakeitimų. Parlamentas po to turi mėnesį peržiūrai ir po to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 Ir tai, kad mm, komisija patvirtina deleguotus aktus dabar mm, ir po to bus pertrauka žiemos, tai parlamentui bus sudėtinga turėti tą mėnesį peržiūrai. Ir aš prašysiu, kad tas laikotarpis būtų pratęsęs dar vieną mėnesį, kad parlamentas turėtų tikrą visą mėnesį e, e, peržiūrai. Mm, taip pat dėl e, tų techninių standartų reglamento, kuris buvo pateiktas spalio viduryje. Ir dėl uh, Werner Langen pranešėjo rašto lakurčio viduryje. Aš e, negauti atsakymą ir aš raginu komisiją, kaip galima greičiau atsakyti tam, kad parlamentas galėtų um, pasitelkti tą atsakymą atlikdamas savo pežą. Taip pat atsižvelgiant į tą incidentą, kad dabar tas pežos laikotarpis apima ir mūsų kalėdų atostogų laikotarpį, man atrodo, turėtumėm atsižvelgti tai ateityje, galvodami apie kitus um, terminus dėl kitų teisės aktų, kad kad neatsitiktų vėl taip mums kitą kartą, turint omenyje, koks yra metinis ciklas įvairių teisės aktų prieimimo, ypač kai eina kalba apie kapitalo reikalavimo direktyvą, MIFI direktyvą, kitus dokumentus, kurie yra labai svarbus, kuriuos mes turime užbaigti, reikia galvoti apie tai, kaip tai susidėlio tvarkaraštį. Toliau dėl kapitalo reikalavimo direktyvas. Reglamentui buvo du politiniai trilogai praeitą savaitę Rasbūrė antradienį ir ketvirtadienį, kur buvo aptarta, um, aptartas makro rizikos ribojimas ir um, sisteminis rizikos institucijos at, atlygiai um, likvidumo uh, sverto normos, bet, buvo, lik, da, bet liko kai kurie klausimai, dėl kurių laik, preliminari pozicija buvo aptarta dvišalio susitikimuose per trečiadienį, kuris buvo tarptų dviejų susitikimų. Apgalėstauju, kad dokumentų dar nėra, kad būtų galima išplatinti, net aš jau neturiu. Aš tikiuosi, kad konsoliduotas tekstas ir mm, šiandienos pozicija bus viskas surinkta, sudėta ir išplatinta, kad frakcijos ir nariai galėtų gauti naujausią informaciją. Toliau. Uh, Dar turiu pasitarti su komitetu dar kartą dėl dviejų dalykų. Visų pirma, dėl Europos rizikos kapitalo fondo ir Europos socialinio verslumo um, fondo. Danijai pirmininkaujant buvo ketinama patvirtinti tai, tačiau dėl mokesčių klausimų nepavyko to padaryti. Praeitą savaitę buvo paskelta, kad politinis susitarimas buvo sudarytas dėl šių dviejų klausimų um, gruodžio pradžioje ir Koreperas dabar patvirtino susitarimą um, rugsėjo 12 raštu, taigi dabar pagal 73 e, procedūrinių taisyklių punktą e, kreipiuosi į komitetą, kad būtų dar kartą patvirtinta mūsų pozicija. Matau, kas iš čia gal norėtų pasakyti Filipą, ar norėtumėt kažką pasakyti, ar tiesiog perdosime tuomet jiems savo poziciją, nebent kažkas prieštarautų mes galėtumėm plenarinėje sesijoje vasarį arba kovo balsuoti um, dėl tos pozicijos, po, po to uh, juristai lingvistai tarybos padirbėtų ar būtų kokių klausimų ne, tai tada ir dirbsime tokiu būdu. Taip pat dar turime tą patį padaryti dėl kredito reitingavimo agentūrų trečio dokumento. Buvo lakučio mėnesį politinis sutarimas padarytas ir dabar dar kartą kreipiuosi į komitetą dėl komiteto pozicijos. Ir Neldo, ar norit kažką pasakyti? Eh, Ačiū. Pirmininkė, aš tik noriu patvirtinti uh, sudarytą susitarimą kad, kad iš tikrųjų sudarytas sutarimas, darbas buvo labai varginantis. Mm, Parlamento uh, pirminė pozicija buvo labai nutolusi nuo tarybos pozicijos. Noriu ypač priekoti šešėliniams pranešėms, kadangi jų indėlis buvo tikrai esminis vertinant dėrybas. Kalbėsime apie šį klausimą plenarnėje sesijoje sausio 15 antradienį, jeigu neklystu. Uh, Vakar taip pat išsakiau tam tikrų pastabų, kai Kipro finansų ministras buvo mūsų posėdėje, tai tiesiog tie galbūt. Ačiū. Jei komitetas neprieštarauja, sutarti tekstai bus pateikti plenarnėje sesijoje sausio mėnesį 2013 metais. Nematau prieštaraujančių. Na ir galiausiai regioninės nacionalinės sąskaitos. Gruodžio 7 buvo susitarta su taryba, su taryba dėl likusių neišspręstų klausimų dėl regioninių nacionalinių sąskaitų. Ir dabar. Uh, Jau galime užbaigti šių dokumentų paketo svarstymą. Paskutinis etapas buvo e, per rašytinę procedūrą atliktas. Frakcijos turi dokumentus. Aš esu pranešėję komiteto vardu, kadangi niekas daugiau nenorėjo imti šio klausimo. Tai dabar vėl kreipiuosi į Jūs dėl pozicijos patvirtinimo. Aš noriu pasakyti, kad čia darbo metu išsiaiškinome, kad dar yra daug dalykų, dėl kurių reikia mums e, padaryti spaudimą ir reikėtų galvoti ar apie savos iniciatyvos pranešimą, ar apie rezoliuciją, bet aišku, dėl to pasitars koordinatoriai, galvodami apie tai, kokius kitus žingsnius žengti, kadangi statistika, žinoma, yra labai svarbu. Ir taip pat noriu padėkoti parlamento juristams lingvistams už jų puikų darbą, um, peržiūrint uh, tūkstančius, tūkstančius puslapių priedų ir be jų pagalbos tikrai nebūtumėm sugebėję aptikti tų karštųjų vietų, kurias jie išryškino. Um, vėlgi turėsime dirbti su taryba ir tik tada galėsime balsuoti. Aš nežinau tiksliai, kada tai bus, dar kol kas neiškus tvarkaraštis, bet uh, ar kas nors prieštarautų tokiam darbo metodui, kad uh, keliautumėm į plenarinę sesiją, prieštaraujančių nematau. Taigi ačiū. Toliau, dar sudėtingiau. Kaip matote, pagal nuojo 17 taisyklę turime dirbti dabar Filip de Baker pranešimas dėl geresnės prieigos prie finansų um, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ne, ne, ne, atsiprašau. Uh, Atversi klūna pranešimas dėl Europos statistikos visų pirma. Ar visi pasirengę balsuoti dėl Sikūnos pranešimo? Pabandykime pasižiūrėti pirmiausiai, kaip veikia mūsų balsavimo aparatai. E, galima balsuoti, paspauskite labiausiai patinkantį mygtuką. Kas balsuoja už tai, kad jau visi važiuojam atostogų? Baigiam balsuoti. 34 atostogų važiuos, 2 e, susilaikė. 41 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. A kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. B kompromisas už atsiprašau, dvi dalys, pirmoji dalis. B kompromisas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antra dalis už, prieš, susilaikė, antra dalis atmesta. Dabar 48 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta, C kompromisas, už, prieš prieš susilaikė priimta. 52 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. D kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 55 kompromisas už, pakeitimas už, prieš susilaikė, man atrodo, kad priimta bet jeigu norite, galime pasitikrinti 55 pakeitimas. Ne, atmestas 17 už 20 prieš. E, aš negaliu priskaičiuoti. Mes ne visi šiandien esame čia, tai negaliu mm, visus skaičiuoti. 55 už D kompromisas pirma dalis už prieš susilaikė priimta, antra dalis už prieš susilaikė atmesta. F kompromisas už prieš susilaikė priimta. Devintas pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. G kompromisas. Už prieš susilaikė priimta. 62 pakeitimas. Už prieš susilaikę. Man atrodo, kad reikia pasitikrinti dėl 62 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigėme. Priimtas 20.16 prieš. H kompromisas 3 dalys. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimtas priimta. Antroji dalis žodinis pakeitimas. Palaukite. Jeigu antra dalis bus priimta, tai po. Edvardai, gal norit paaiškinti? Žodinis pakeitimas susijęs su antra dalimi mes norime pakeisti jį artimai prižiūrint nacionaliniams parlamentams. Artimai ar atidžiai sekant arba prižiūrint nacionaliniams parlamentams. Nėra jokių kitų institucijų nurodyta. Mes sutinkame, sako pona Kratsa. Pone Kratsa. Niekas neprieštarauja. Tuomet balsuojame su žodiniu pakeitimu antra dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Trečia dalis už prieš susilaikė priimta. 63 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 69 pakeitimas už prieš susilaikė susilaikė atmesta. 70 už prieš susilaikė priimta. 70. 71 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad priimtas, bet pasitikrinkime. 71 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimtas 22.15. Toliau 11 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 74 už. Prieš susilaikė priimtas. Pasitikrinsime 74 pakeitimas. Ar visi balsavote, baigėme 21.17 priimta. Į kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 78 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. 79 už, prieš, susilaikė, priimtas. 80 už prieš susilaikė priimtas, 12 už prieš susilaikė priimtas, 81 už prieš susilaikė priimtas, 13 už prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinsime. priimtas. Visi atrodo balsavome, 20 už 19 prieš priimtas. J kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 17 už, prieš susilaikė priimtas. 18 už, prieš susilaikė priimtas. K kompromisas už prieš susilaikė priimtas. L kompromisas 3 dalys. Pirmoji už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš susilaikė priimta. Trečia dalis už, prieš susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas A Aštuntąją konstatuojamai daliai mes sutinkame su ja, kas už prieš susilaikė priimta. 25 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. M kompromisas už prieš susilaikė priimta. 28 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 29 už prieš susilaikė priimta. 30 už, prieš susilaikė priimtas, 31 už, prieš susilaikė priimtas, 32 už, prieš susilaikė atmestas, N kompromisas už, e, žodis pakeitimas dėl N kompromiso yra. Mes keičiame žodžius e, harmonizuotas e, žodžius suvienytas. Kas už su tuo nauju žodžiu? Prieš. E, niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui. Aš nematau to žodinio pakeitimo keičiamas. E, dabar harmonizuotas, suderintas toks žodis turi būti, pirmininkė klausė. Aš pati bandau susiprasti. Taigi unified yra žodis angliškam tekste, jis keičiamas į žodį harmonized. Ir su žodžiu harmonized, kas už prieš susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. U kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 38 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, 5 atkrenta, 39 už, prieš susilaikė priimtas, 40 už prieš susilaikė atmestas. Dabar balsuokime dėl teksto su visais pakeitimais. Balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigta bal, baigtas balsavimas 38 už, vienas susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Balsavimas dėl teisėkros rezoliucijos. Ar visi balsavote? Baigėme 38. Už niekas nebalsavo prieš vieną susilaikę. Sofi. Ačiū pirmininkė. Prieš perinant prie paskutinio balsavimo dėl sprendimo pradėti pirmąjį svarstymą, kitaip tariant, suteikti galiojimus, aš noriu pasakyti, pasakyti, kad visiškai pritariau per dėrybas e, pranešėjai, bet pranešėjai, mano nuomonė, tai nes neužtikrina e, pusiausvėros tarp nepriklausomybės atskaitomybė ir demokratinės priežiūros. Mes tarsi spageti paruošėme patiekalą, kur visi parlamentai, bankai, e, valstybės narės, net audito rūmai, statistikos tarnybos vaidina savo vaidmenį ir man visiškai neaišku, kaip viskas veiks suderinta. Aš apie tai kalbėjau praeitą kartą ir norėčiau paprašyti pranešėjo užtikrinti, kad e, dėrybų išdava būtų vientisesnė demokratijos labui. Mes turime žinoti, kas e, prižiūri ką ir ką reiškia nepriklausomumas. Filip, Sofijai sutinku tam tikrą prasme, bet arba spageti keiti kanelonį, kur paprasčiau viskas atrodo, arba gerą padažą užpili. Nes e, padažas irgi gali būti neblogas dalykas. Okay, so, um, this is the uh, first... Taigi, mes pagal naują 70 taisyklę tvirtiname šį dokumentą pagal trišalių darybų mm, nuostatas, taigi reikia aiškiai suteikti e, sprendimą dėl darybų pradžios, tai reiškia darybas ir dauguma mūsų uh, komiteto narių nedalyvaujančių narių turi pritarti, tai reiškia, kad 25 nariai turi balsuoti už įgaliojimai. Yra paprastai susijęs su pranešimu darybininkų komanda, pirmininku, pranešėjų, šešėlės pranešėjais tokia komanda. Arba e, pirmininkas, vicepirmininkas, o šiuo atveju konkrečiu tai gali būti pranešėjas. E, balsuosime. Manau, kad turėtume balsuoti elektroniniu būdu dėl pradėti e, darybas dėl e, sustarimo per pirmąjį svarstymą e, su mūsų darybininkų komanda. Balsuojame, ar jau visi balsavote, vienas dar nebalsavo, ačiū. Balsavimas baigtas. 38 už, vienas susitikęs Niekas nesusilaikė vienas prieš ir e, tuomet e, viskas vyks darybos kaip įprastai. Dabar galime pereiti prie Filipo de Baker pranešimo dėl geresnės e, mažų ir vidutinių įmonių galimybės gauti finansavimą. Yra parengtas balsavimo sąrašas ir jeigu sekretoriato darbuotojai yra pasirengę, pradėkime. Dėl pradinio pranešimo pavadinimo pritarta 22 pakeitimas, kas už e, susilaikė prieš pritarta. Kompromisas A už prieš susilaikė pritarta. Kompromisas B, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. BB kompromisas, kas už, BB kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 34 nebeaktualus, 35 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. C kompromisas su žodiniu pakeitimu, kurio paprašė EPP, kad būtų galima įrašyti e, frazę Highlights the importance of strengthening the local banking system. Kadangi prieštaraujančių nėra, balsuojame kaip pakeista žodžiu. E, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 42 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 43 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė, pri, pritarta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime. 48 balsuojame. Matau, kad kai kurie jau pradėjo balsuoti kitaip nei pradžioje. Na, visą laiką sakykite, jeigu kažkas yra negerai, pasitikslinsime. Kai kurie buvo neapsisprendę, E, tačiau atmestamas. Šis pasiūlymas dabar pradinis e, tekstas. E, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Kompromisas D patvirtintas. Kompromisas E balsuojame dalimis, balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Pereikime prie F kompromiso, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. FF kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. E, trečiasis E, trečioji antraštė, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Kompromisas e, G, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Originalus tekstas, kas už, kas prieš, e, susilaikė pritarta. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Ketvirtoji antraštinė dalis, kas už, kas prieš e, pritarta. Kompromisas H, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 79 pakeitimas, kas už kas prieš susilaikė pritarta. Į kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 12 e, pastraipa, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. E, J kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 91 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. K kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. E, penktas, penktą antraštę, kas už, kas prieš, susilaikė, e, pritarta. L kompromisas, e, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 17 punktas, kas už kas prieš susilaikė pritarta, kompromisas MM, kas už kas prieš susilaikė pritarta, N kompromisas, kas už kas prieš susilaikė pritarta, 107 pakeitimas, kas už kas prieš susilaikė atmesta. E, pradinis tekstas dėl 20 pastraipos. Palaukit mintėlę. Kodėl todėl yra rašoma, kad reikia perėti prie 120, 107 pakeitimo. Ne vis dėlto balsuojame dėl 20 punkto, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. E, šešta antraštinė dalis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 109 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. E, pradinis tekstas 21 punktui, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 112 e, nebeaktualus, 113 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 114 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 115 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 116 pakeitimas balsuojame dalimis. Pirma dalis kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Ne, pasitikslinkime. Balsavimas baigtas, pritarta pirmai 116 pakeitimo daliai, dabar balsuojame dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 118, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 22 dalis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 119 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 120 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 121 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. O kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 123 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 127 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 120, 128 nebeaktualus, balsuojame dėl 129, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 130, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 131, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 132, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pasitikslinkime dėl 132. Balsavimas baigtas. 22 už, 17 prieš pritarta. 135 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 136 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. P kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 140 pakeitimas. Dėl konstatuojamosios dalies, kas už, kas prieš. Pasitikslinkime dėl 140. Ar visi balsavote? nebe, nepritarta šiam pasiūlymui. Um, Nurodomai dalis pirma, kas už, kas prieš e, susilaikė, pritarta. E, antras pakeitimas, kas e, už, kas prieš susilaikė, Galbūt e, balsuokime dėl visų šių dalių, įskyrus ketvirtą, kas už visą tą pasiūlymų bloką, e, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuokime dėl ketvirtos dalies, kas už prieš susilaikė pritarta. Taigi dėl nurodomųjų dalių nubalsuota, dabar perikime prie Q kompromiso. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. A konstatuojamoji dalis, dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. R kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 15 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 17 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. E, C konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 19 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Užimtumo komiteto parengtos nuomonės. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, E, susilaikė pritarta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, e, susilaikė pritarta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, e, susilaikė atmesta. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl 24 pasiūlymo. Jau dabar balsuojančių skaičius yra 41. Narys balsavimas baigtas 19 už 22 prieš. Atmesta. E, Imko 14. Kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo, kad pritarta, bet pasitikslinkime. Mes balsuojame dėl IMCO 14 pakeitimo. Ar visi balsavote? Ar tinkamai balsavote? Kad ir kaip tai būtų, tada balsa, balsuoti baigiame ir pasiūlymui pritarta. 23 imko pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 24 imko pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Ir kiek būtų? Taigi dabar mes dabar balsuosime dėl viso teksto, pakeisto teksto ir balsuosime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 balsavo, 39 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū. Palaukite šiek tiek. Lien, prašome, jūs teikiame žodis. What? Oh, I see, right, so that's 40 in favor. Supratau, tai 14 už. Ačiū. 40 už. Kitas posėdis sausio 10 dieną visiems gerų atostogų. Filip. A... Ar jau turime uh, kalendorių uh, sausio 7 um, dienai, tai savaitėj trilogai kada vyks? Dar negaliu jum pasakyti, turiu pasižiūrėti trilogo uh, priemonę.